Tikrai e, labai svarbu pasižiūrėti, kaip valstybės narės gyvendina aptariamą direktyvą. 40 e, procentų visų pacientų gyvena regionuose prie sienos. Nepamirškime ir barome, eurobarometro tyrimo, pagal kurį 20, tik 20 procentų pacientų žino apie savo teisės. Imko komiteto pranešime pasiūlytos priemonės, kurių tikslas padidinti informatumą apie šias teisės. Svarbu, kad piliečiai žinotų apie savo teisės, bet tačiau lygai taip pat svarbus yra ir finansavimas, kuris be kita buvo numatytas trečiajame priemonių rinkinyje. Pirminkė prašo kalbėti truputėlį lėčiau. Beje, dar atkreipsiu dėmesį į tai, kaip svarbu turėti europinę elektroninę paciento kortelę. Uh, Taip pat svarbus yra nacionaliniai kontaktiniai centrai, kurie teikia informaciją pacientams. Labai svarbu, kad prie sienos gyvenantis pacientai taip pat galėtų pagauti sveikatos apsaugos paslaugos ir kitoje valstybė narėje. Pone komisarė, iš tikrųjų svarbu gerinti padėtį visose valstybės narėse, nes kalba eina apie žmonių gyvenimą. Ir dabar žodis ponui Andriuk, Andriukačiui. Thank you. Dėkuoju, pane pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau padėkoti pranešėjai Belet už jo puikų pranešimą dėl tarp valstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos. Kadangi aš buvęs medicas, tai labai artimas man klausimas. Milijonai ES piliečių vyksta į kitas valstybės narės, be kita ko ir sveikatos. Uh, E, paslaugų tik, tikslais. Kodėl taip yra? Todėl, kad ES garantuoja e, teisę į tarpvalstybinį sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse ir garantuoja kompensaciją. Būtent todėl šitas klausimas yra esminės svarbos klausimas ES piliečiams ir šiame kontekste aš sveikinu ES parlamento pranešimo projektą ir rezoliuciją šituo klausimu. Mes, norėčiau pabrėžti, mes visiškai pritarėme jums, veiks, yra būtina e, tobulinti šitos e, direktyvos įgyvendinimą. Ir e, parlamento pozicija e, taip pat visiškai sutampa su e, komisijos e, paskelbta ataskaita rugsėjo e, mėnesį. Ir tai, kas ten sakoma. Ką reikia daryti siekiant pagerinti direktyvos įgyvendinimą, perkeliant direktyvą į, į nacionalinę teisę. Reikia e, e, paminėti, jog 25 pažeidimo procedūros jau pradėtos e, valstybių narių atžvilgių dėl e, netinkamo direktyvos įgyvendinimo. Pirma fazė jau pasibaigė ir e, pir, pirmieji, pirmasios pažeidimo procedūros jau užbaigtos. Dabar valstybės narės turi užtikrinti atitikti ir gyvendinti e, būtinas priemonės. Toks požiūris jau e, užtikrina rezultatus valstybės narės kurios iki šiol nedaramai gyveno tas nuostatas, dabar įtvirtina įvairias būtinas priemonės, tačiau reikia intensyvaus dialogos valstybėmis narėmis, kad būtų užtikrinamas kaip kaip įmanoma geresnis direktyvos įgyvendinimas. Kalbant apie perkelimą, aišku, valstybėms narėms reikia tam tikros veiksmų laisvės, tačiau yra e, informacijos, jog e, kai kada mūsų piliečiai patiria diskriminavimą, kuomet vyksta į užsienį valstybės e, sveikatos priežiūros paslaugų, nes e, yra dar daug įvairiausių apribojimų, e, ir biurokratinių įvairiausių e, dalykų. Dabar e, vyksta dvi pažeidimo procedūros dviejų valstybių narių atžvilgių dėl e, kompensavimo nuostatų taikymo. Aš džiaugiuosi, kad pranešime kalbama apie kompensavimo schemas. Valstybės narės turi supaprastinti procedūras taip, kad jos atitiktų direktyvos nuostatas. Komisija taip pat turi spręsti informacijos trūkumo klausimus. E, valstybės narės turi užtikrinti taip pat pakankamą nacionalinių kontaktinių centrų finansavimą. Aš galiu Jūs patikinti, kad komisija ir toliau rems nacionalinius kontaktinius e, centrus ir tai e, vyks ir ateinančiais mėnesiais. Taip pat turi būti e, didinamas šių nacionalinių kontaktinų centrų veiksmingumas, kad jie tinkamai teiktų informaciją pacientams. Aišku, tam, kad e, šie procesai vyktų sklandžiai, reikia bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir komisija skatina tokį bendradarbiavimą tarp, per e, sveikatos e, platformą. Europos referencijos centrų tinklai ir jų įgyvendinamas taip pat yra esminės svarbos žingsnis į priekį. Šitie e, tinklai, tinklai taip pat susiduria ir su kai kuriais iššūkiais, kadangi čia kalba sukasi apie jų integravimą į nacionalinės sveikatos sistemas. Aš norėčiau padėkoti parlamentui už paramą e, šiais e, aspektais. Praeitą savaitę komisija priėmė rekomendaciją dėl e sveikatos ir pasikeitimų e, šioje srityje. Tai užtikrina galimybę piliečiams turėti prieigą prie savo lygos sveikatos tarp valstybinių lygmenių. E, e, Tai yra labai e, svarbus žingsnis užtikrinant prieigą prie įvairių paslaugų e, šioje srityje piliečiams. Aš dėkoju už jūsų indėlį į diskusiją mūsų aptarimo klausimu. Komisija labai atidžiai nagrinės jūsų pateiktas e, rekomendacijas. Mes turime siekti pažangos Turime siekti geresnio bendradarbiavimo, kuris e, bus labai naudingas mūsų piliečiams. Dėkoju dabar e, pasisakymai frakcijų vardu. Pirmiausiai, ponas Busoja, PP frakcijos vardu. Dėkoju, norėčiau padėkoti ponui Belėt už jo parengtą pranešimą. Turime teisės aktą, kuris padės ES piliečiams gauti kompensaciją dėl sveikatos išlaidų bet kurioje valstybėje narėje. Tai būtų tikrai puikus pasiekimas e, pacientų naudai. Aš pateikiau pakeitimus ir pritariau šiam pranešimui. Kaip Europos parlamento narys, tiksliau prieš tapdamas Europos parlamento narių 2010-2011 metais Rumunijoje užsiemiau šios direktyvos įgyvendinimo reikalais. Dabar jau turime administracinės priemonės e, ir, ir atsisakyta tų priemonių, kurios blokavo galimybę piliečiams gauti kompensacijas už tarpvalstybinės sveikatos paslaugas. Atsisakėme tų visų nereikalingų kliūčių. E, Europos Sąjungos piliečiams sveikata yra viena iš pagrindinių teisių, būtina tai, tam užtikrinti turėti taisyklės ir tikėkime, kad valstybės narės šią direktyvą įgyvendins tinkamai. Ačiū. Dėkuoju. Ponas Folken, dvi minutės. Pone pirmininkė, na pirmiausia, norėčiau prane, padėkoti pronui pranešėjui, ponui Belėtui už puikų bendradarbiavimą. Manau, mes sutarėme dėl šio dosie tikslo. Uh, Iš tikrųjų, svarbiausia yra e, pacientų gerovė. Mes norime, kad žmonės galėtų gydytis ir kitoje valstybė narėje. Tačiau įvertinus direktyvos įgyvendinimą paaiškėjo, jog iš tikrųjų dar yra daug kliučių, gydymas užsienyje. Na ir šią direktyvą juk norime pasiekti, kad pacientai galėtų gauti aukštos kokybės saugių medicinos paslaugų ir užsienyje, o po to gydymas kaštai būtų kompensuojami. Juk visiškai neįmanoma paaiškinti pacientams, jog E, įgyvendinant iš 28-26 valstybės narės buvo tokios lėtos, kad komisijai teko pradėti procedūras dėl pažeidimų. 15 metų gegužės mėnesio Eurobarometro duomenimis 25 procentai visų piliečių apskritai nežinojo, kad jie turi galimybę gydytis užsienyje praėjus dviems metams po to, kai buvo įsigaliojo direktyva, beveik niekas nežino apie savo teisės. Tačiau žinios apie savo teisės yra prielaida pasinaudojimui šiomis teisėmis. Taigi iš tikrųjų yra didelis informacijos poreikis, o dabartinis informacijos teikimo lygis tikrai netenkina. Ir ypatingas vaidmuo tenka nacionaliniams kontaktiniams centrams. Ir todėl reikia pasirūpinti, kad šie centrai teiktų visapusiškai ir visiems suprantamą pristatoma informacija. Reikėtų informatumo didinimo kampanijų, kuriuose piliečiai būtų informuojami apie nacionalinius kontaktinius centrus, nes tiksli informacija yra prielaida tam, kad piliečiai galėtų pasinaudoti savo teisėmis. Būtent to ir raginame pranešime. Taip pat reikia daugiau skaidrumo ir aiškumo apie paslaugų teikėjus. Reikėtų daugiau aiškumo, kokios sveikatos apsaugos paslaugos yra teikiamos užsieniai, kas bus kompensuojama. Nuo dar kompensavimo procedūrų tai pranešės teisingai sako, kad dar daug ką reikėtų tobulinti. Na ir pabaigai dar norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką mūsų frakcijai svarbu, kad e, į taikymo sritį būtų įtrauktas ir skiepijimas, nes tiesą sakant, tos lygos, kurios jau tarsi atrodė išnaikintos, sugrįžta, tai tikrai neprimtina grėsmė ir dėl šios priežasties reikėtų papildyti pranešimą įtraukiant ir skiepimą. Dėkoju žodis kolegiai Krūpa, EKR frakcijos vardu. Pusantros minutės, prašau. Dėkoju. Tarp valstybinis sveikatos paslaugų teikimas galėtų būti puikia galimybė pacientams, kuriems sunku gauti tinkamą sveikatos paslaugas savo valstybėje narėje, toje, kurioje gyvena. E, būtina užtikrinti paties aukščiausio lygio sveikatos paslaugas. E, dažnai žmonės iš pasienio regionų iš senų valstybių narių renkasi paslaugas kitur, e, rinkdamiesi keliauti į netokias turtingas valstybės, kad gautų pigesnės sveikatos paslaugas. Daugelį šalių e, nutinka taip, kad piliečiai negali sauliaisti pasirinkti brangių sveikatos paslaugų. Informatumas vis dėlto yra būtinas, mums reikalingi tie kontaktiniai centrai. Mums būtina užtikrinti, kad pagalba gautų žmonės, kurie kenčia nuo retų lygų. Tų žmonių skaičius nėra labai didelis, bet jiems būtina užtikrinti prieigą prie reikiamų sveikatos paslaugų, turime skleisti informaciją apie sveikatos apsaugą ir turime pritaikyti e, sistemą, kad ji būtų tikra pagalba žmonėms kenčiantiems nuo retų lygų. Taip pat reikia pasakyti, kad tums reiks gydyti kainos yra labai didelis. Jeigu kalbame apie pandemijas, e, tai tuomet turime pasakyti, kad ne visos valstybės narės tinkamai taiko vakcinavimo programas. Ačiū. Kolega Selimovič, Alde frakcijos vardu. Pusantros minutės taip pat. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjų ir šešėlėms pranešėjams už puikų darbą šiuo klausimu. Europos e, tarp valstybinės sveikatos apsauga yra labai svarbus dalykas, jo labiau, kad Europos Sąjungos piliečiai gali laisvai judėti po įvairias šalis. Dėl to mums tenka prievolė užtikrinti, kad sistema veiktų gerai ir ištaisyti viską, kas neveikia. Taip pat turime pagerinti skaidrumą sveikatos apsaugos teikėjų tarpe, kad piliečiai žinotų, kokias paslaugas gaus, už kas jiems bus kompensuojama ir ką turės e, padengti patys. Tad e, manau, kad skaidrumo mechanizmas yra svarbus dalykas. Kompensavimas e, ir skundų mechanizmas tebėra tos rytis, kurias reikia pagerinti. Žmonės retai vyksta į kito šalį, į kitą ligoninę, jeigu nėra tikri, kad ten viskas veikia gerai. Ši direktyva galėtų būti puikus europinis atsakymas e, į globalizacijos atsakė, e, geriamus klausimus mums. Tad manau, kad reikia gerinti šią sritį ir tinkamai gyvendinti sprendimus, jeigu norime, kad šioje srityje viskas gerai veiktų. Dėkoju. Pone Konečna, goja e frakcijos vardu, sako pirmininkė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamas ponė komisarė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti ponui Beletui už puikų pranešimą kai kurioms pacientų grupėms, kur, ypač tiems, kurie serga retomis lygomis, tarp valstybinės sveikatos apsaugos paslaugos tikrai yra, yra reikalingos. Aš manau, kad reikėtų tikrai gerinti žinias apie pacientų teisės, taip pat sutelkti išteklius, ypač kai kalba eina apie retas lygas. Nes tokias problemas e, galime spręsti ne vien tik tais nacionaliniu lygiu, reikia čia sutelkti europinius išteklius, taip pat reikėtų uh, didinti valstybių narių uh, sutikimą pripažinti E, gydimą kitose valstybėse narėse, kompensuoti tokį gydimą, labai svarbi yra elektroninė paciento kortelė, europinė kortelė. Taip pat manau, kad labai svarbi yra skiepimo pareiga visoje Europos Sąjungoje. Juolab, kad dabar region, kai kuriuose regionuose vėl pasitaiko lygų, apie kurias buvo manyta, kad jos išnaikintos. Taip pat nepamirškime. Mm E, kaip šalinti neigiamą gydimusi užsienyje e, poveikį, pavyzdžiui, lygi gratus e, vaistų reeksportas, tai gali turėti neigiamų pasiekmių, todėl raginame nutraukti tokią praktiką. Ir, ir dabar ponė Mets, žalių frakcijos vardu, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ačiū ponė Belėt už puikiai atliktą darbą. 17 procentų tik tai europiečių turi informaciją apie savo teisę susijusią su tarp valstybinių sveikatos paslaugos teikimu. Jeigu norime rimtai žiūrėti į tarp, šią sritį, tarp valstybinių sveikatos paslaugų teikimą, turime stiprinti nacionalinius kontaktinius centrus ir jų veiklą. Turime dirbti kartu, bendradarbiauti tarp valstybiškai, nes tai sustiprinamus. Pavyzdžiui, kai kalbame apie mokslinius tyrimus arba retų lygų gydymą, tai yra būtina. Būtent dėl to norime, kad stiprėtų uh, E, Europos referencinių centrų tinklas, kad 30 milijonų ES piliečių, kurie ES serga retomis lygomis, turėtų pagalbą. Taip, būtina kontrolė, būtina užtikrinti tinkamai e, atlikti tas paslaugas ir tinkamai e, jas apmokestinti bei užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiavimo. Paciento interesas čia turi būti svarbiausias dalykas. Jis turi sulaukti uh, E, tokio teigiamo požiūrio į save, jis turi žinoti, kas jo laukia ir ką jis turės daryti. Taip pat žmonės, kurie neturi dokumentų, kurie yra be gyvenamosios vietos, taip pat turi sulaukti tinkamų sveikatos paslaugų. Dėkui. Ačiū. Pone Mėlė, ne frakcijos vardu. Ačiū, pone pirmininkė. E, tarp valstybinis judumas, arba kitaip tariant, galimybė ES piliečiams uh, kurie yra legaliai gyvenantys ES ir kurie keliauja tarp valstybių narių, yra geras dalykas, jeigu tai yra e, pasirinktas e, sprendimas, o ne privartinis išvykimas iš savo šalies dėl to, kad ekonomika ten stagnuoja ir kad negali dirbti ir gyventi. E, taigi piliečiai juda vis daugiau, svarbu tinkamai teikti tarp valstybinės sveikatos paslaugas, tačiau sveikatos paslaugų teikimas turėtų likti nacionalinio lygmens reikalas. Bendradarbiavimas būtinas vis tik tarp valstybių, kad būtų galima visose šalise teikti vienodos kokybės ir vienodos apsaugos sveikatos paslaugas. Būtina stiprinti šią sistemą, tačiau nereikėtų, kad čia sudarytume progą, e, ypač teikiant e, esveikatos paslaugas, e, sudaryti duomenų banką ir skatinti tokią migraciją pacientų iš vienos šalies į kitą. Direktyva turi prasme, bet būtina užkirsti kelią piktaudžiavimui šią direktyvą. Dėkoju. Ponas Peterlė, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegai Ivo Belet už puikų pranešimą. Na ir iš tikrųjų, tai atitiktų mūsų piliečių norus ir lūkesčius. Na ir tam, kad direktyva būtų patvirtinta, teko netgi kreiptis į Teisingumo teismą, kuris nusprendė, kad pacientai turi teisę gydytis kitoje valstybėje narėje ir po to būtų kompensuojama mostokio gydimo išlaidos. Tačiau daugelis pacientai negauna reikiamo gydimo. Ir be to, kai jie bando E, pasiekti, kad būtų kompensuotos gydymosi užsienyje išlaidos ir kreipiasi į ligonių kasas, jie susiduria su problemomis. Taigi nereikia naujos direktyvos, reikia pasirūpinti, kad egzistuojanti direktyva būtų tinkamai taikoma. Tarp valstybinės sveikatos apsaugos paslaugos bus tik tai tuomet įmanomas, kai tikrai bus tinkamai taikoma ši direktyva. Pone Dali. Taip. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, ponė komisarė. Aš manau, kad vienas iš didžiausių ES privalumų yra galimybė bet kurioje valstybė narėje gauti sveikatos apsaugos paslaugas bei teisė, kad už gydimas užsienyje išlaidos bus kompensuojamos. Ši teisė gauna vis daugiau svarbos, nes gyvename tokiais laikais, kai viskas kinta labai greitai ir viskas turi būti susijęta. Todėl mums tenka atsakomybė pasirūpinti, kad kiekvienas e, galėtų gauti tinkamą sveikatos e, apsaugą, kur žmonės bebūtų. Ir todėl turime pasirūpinti tinkama sistema, tinkamais įstatymais. Reikia pasirūpinti, kad skirtingose srityse susijusiuose su sveikatos ir medicininė priežiūra išauktų bendradarbiavimas. Čia norėčiau atkreipti dėmesį elektroninę sveikatą bei retųjų lygų gydimą. Tačiau Čia neklausimas, e, kokie valstybė narė tai manoma tai padaryti. Čia visos valstybės narės turėtų dirbti iš vien, svarbus tarp valstybinis metodas ir būtent čia ES duoda pritinės vertės. Rimtas klausimas yra, o kiek piliečių iš tiesų žino apie savo teisės, dar svarbu apie teisės gauti kompensaciją už gydimas kitoje valstybėje narėje. Ir paskutinis dalykas, Tai reiškia, kad valstybės narės turi informuoti pacientus apie jų teisės, o taip pat turėtų būti palengvintas galimybės gauti gydimą kitoje valstybėje narėje. Ponas Marijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tarp valstybinės veikatos apsaugos paslaugos yra viena iš pagrindinių piliečių teisų. Ir reikia sudaryti sąlygas pacientams vykti ir gydytis e, kitoje valstybė narėje. Ypač tais atvejais, e, kai savo valstybė narėje tokie pacientai negauna tinkamo gydimo. Aišku, tokia galimybė labai svarbi, tačiau uh, problema yra kaštų kompensavimas pacientams grįžus į savo kilmės šalį. Ypač tai pasakytina apie neturtingesnės šalis. Ir aš manau, kad reikėtų keisti direktyvą. Pone Andrikauti, dar turiu klausimą dėl gripo epidemijos. Jau mirė daugiau nei 23 asmenys Graikijoje. Graikijos valdžios institucijos užmėžgė ryšius su komisijos atsakangimos tarnybomis. Ar tikrai tai padaryta? Ir kaip yra su uh, skiepais nuo gripo Graikijoje? Man tai labai svarbus klausimas, nes jis rūpi ir žmonėms Graikijoje. Dabar vieną minutę, ponia Pietikainė. rajat ylittävät terveydenhuoltopalvelut. Dėkoju. Tarp valstybinės sveikato paslaugos taps vis svarbesnių dalykų ateityje, nes tinkamai užtikrinti privalome pacientų gerovę, jų sveikatos apsaugą ir matome, kad e, išteklių nedaugėja tam reikalui. Aš manau, kad pacientams turėtų būti teikiama aiški informacija. Taip pat būtina, kad būtų užtikrintos reikiamos investicijos nacionalinių lygmenių. Noriu padėkoti ponui Belet, pranešėjui ir Europos komisijai, kad taip aktyviai sprendė šį klausimą. Tiesiog gėda, kad tiek daug valstybių narių iki šiol tinkamai neperkelė direktyvos į savo nacionalinį teisyną ir kad jos tinkamai neinformavo savo piliečių apie e, tarpvalstybinės sveikatos paslaugų teikimo galimybės. Tai netinkama, tai neprimtina. Vyksta politiniai žaidimai ir tam pasitelkiama visuomenės sveikata. Tai tikrai blogas dalykas. Turime veikti labai greitai, kad galėtume e, prireikus paduoti valstybės narės į teismą, jeigu jūs ir toliau neklauso, taip sakant. Dėkoju. Pone Kabeson Ruiz, dvi minutės. Dėkuoju, ponė Pirinkė. Tarp valstybinės e, sveikatos paslaugos ir laisvas žmonių judėjimas, tai kalbant apie tai, kalbame apie pagrindinės teisės ir Europarometras rodo, kad sveikata yra vienas iš pagrindinių svarbiausių dalykų piliečiams, tačiau turime suprasti, kad kompetencijos sveikatos rytyje yra e, padalintos tarp valstybinarių ir komisijos. Taip pat nepamirškime sveikatos kaip srities svarbos. Taip, Taip, direktyva yra gera, ambicinga, tačiau dėja skirtingai valstybėse narėse gyvenimas labai skiriasi. Taigi norėčiau dar pridurti, tam, kad direktyva būtų tinkamai taikoma, reikia aiškios prieladas valstybių narių įsipareigojimų sveikatos apsaugos rytyje, e, kas leistų užtikrinti didesnį socialinę sanglaudą, nes ši direktyva niekuomet nepakeis valstybių narių įsipareigojimų užtikrinti tinkamą sveikatos apsaugos sistemos veikimą. Todėl pradėkime pirmininkė nutraukė, gal galėtumėte kalbėti kiek lėčiau. Taigi, žingsnis po žingsnį gyvenant tikslą po tikslą galėtume įgyvendinti e, šią direktyvą ir reikalingą europinę e, paciento kortelę. Ir direktyvos tikslų nepasieksime be šios kortelės nes kitaip neišvengsime dabartinės diskriminacijos ir taip pat labai svarbus universalumo principas tam, kad ir studentai, nepriklausomai dirbantis asmenys, autoriai galėtų vienodai gauti sveikatos apsaugos principas. Kitas dalykas - receptorių pripažinimas. Na ir pabaigai dar norėčiau atkreipti dėmesį, e, kad ką komisija yra numatysi skaitinės veikatos srityje. Aš manau, kad nuo pat pradžių valstybės narės e, turėtų nešti savo indėlį, nes universalus principas ir elektroninė kartelė yra vienintelis atsakymas į poreikį uh, užtikrinti universalias paslaugas e, duomenų apsaugą ir todėl norėčiau paraginti komisiją. Uh, skatinti valstybės narės ir institucijas įnešti savo indėlį. Ponas Gerikė, minutė. Įgyvendinimo pranešimas rodo, gerbiami kolegos ir ponė komisarė, kad problemų tebelieka teikiant tą pasiminį sveikatos paslaugas. Europoje mes turime užtikrinti legalumą tų visų procedūrų. E, sveikatos apsaugos tarpvalstybinis teikimas turi būti teikiamas sklandžiai. Negalima biurokratijos pasitelkti tam, kad būtų paminto žmonių teisės. Būtina informuoti piliečius apie savo teisės, vykti kitas valstybės, gauti sveikatos paslaugų. Tam turime direktyvą. Europos komisija turi vykdyti informacijos kampaniją, kad piliečiai žinotų, kad egzistuoja nacionaliniai kontaktiniai centrai. Taip pat turi būti E, e, pagerinta informacijos kokybė. Tad būtina taip pat numatyti ir tam tikrą formą nacionaliniams e, kontaktiniams centrams, kur būtų parengti ir pateikti atsakymai visiems piliečiams, kurie nori vykti į kitą valstybę, susitvarkyti savo sveikatą. Ačiū, kolega Lysė. Pusantros minutės. Ja, dank, Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Jeigu kas nors švenčia gyventadienį arba, tarkim, nauji metai, ko linkime žmonėms? Mes pirmiausia linkime sveikatos. Ir todėl reikėtų politikoje daugiau dėmesio skirti sveikatai ir europinėje politikoje. Na, su sąlyga, kad turime kompetenciją, bet kompetencijų šios rytyje turime nemažai. Mūsų EPP frakcija tai yra viena iš svarbiausių temų. Na ir visai neseniai e, Manfredo Weberio, mūsų pirmininko skatimo, mes parinkime dokumentą skirtą vėžio um, viešinių susirgymų gydimą ir prevenciją. Man asmeniškai tai irgi labai svarbu. Ir šiame dokumente viena vertus nurodėme, kad turime dėti visas įmanomas pastangas tam, kad po 20 metų e, po Europos niekas nebemirtų nuo šios baisios lygos. Įvardėme daug elementų ir esame dėkingi komisijai už tai, kad mokslinio tyrimų pagrindų programų Horizontas Europa ypatingas dėmesys skiriamas vėžiui ir vaikų vėžiui. Tačiau kita vertus, vertus turime rūpintis, kad būtų tinkamiau užtikrintas pacientų teisų gyvenimas. Todėl esu dėkingas Ivo Belet ir plenarnėje sesijoje tikiuosi bus didelis pritarimas šiam pranešimui, nes valstybės narės neturėtų vien tik tais e, trumparegiškai galvoti apie piniginę, e, bet galvoti apie direktyvos tikslus, ilgalaikius tikslus. Ir aš manau, kad direktyva iš tikrųjų pažadins valstybės narės tam, kad šios galvotų apie pacientus. Dėkoju. Pradedame nuo pono Farija spontaniškų pasisakymų procedūra dabar. Dėkoju, norėčiau padėkoti Ivo Belet už puikų darbą. Deja, vis dėlto sveikatos rytyje ir toliau taikomas subsidarimo principas ES. Turime 11 metų direktyvą, tačiau tikslo dar negyvendiname. Daugelis piliečių gal net nežino apie savo turimas teisės arba net nesinaudojame jomis, nors apie žino tiesiog nedrįsta, bijo. Kalbėtama prašome kalbėti lėčiau. Taigi labai svarbu, kad e, valstybės narės sudarytų sąlygas e, pacientams reikalui esant gydytis nuo retų lygų ir kitoje valstybėje narėje ir pasirūpinti, kad piliečiai gautų geresnį informaciją. Na, o taip pat labai gera mintis kurti specializuotus retų lygų gydimo centrus svarbus ir skaitmeninimas, nes šiuo metu viskas dar stringa dėl biurokratijos. Be to, Labai svarbu įgyvendinti Europinės skiepimo programas bei pasirūpinti tinkamą neš, neščiųjų priemonę. Ponas Hekman. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, cieszę się. Dziękuję Panie Pirmininkė, mili kolegos. Aš e, džiaugiuosi, kad e, mes e, diskutuojame apie direktyvos geresnį gyvendinimą. Aš pritariu pranešėjai, tačiau direktyva priimta jau senai. Tuo tarpu e, kol kas vis dar yra kliučių, kad tinkamai būtų užtikrinami kompensavimai ir sveikatos paslaugos kitose valstybėse. Taip pat labai svarbu, kad nacionaliniai kontaktiniai centrai užtikrintų kokybišką informaciją. Labai svarbu taip pat spręsti įvairiausių teisinių kliučių egzistavimo klausimą, nes tai susiję su tinkamu direktyvos įgyvendinimu. Kalbant e, apie e, kompensavimą, tai kompensavimas, sklandus kompensavimas taip pat turi būti užtikrintas. Dėkuoju. Mes čia kalbame apie labai svarbę temą. Tai yra tarp valstybinės veikatos priežiūros paslaugos. Norėčiau padėkoti pranešėjui už e, labai gerai atliktą darbą. Labai dažnai mūsų piliečiai net nežino, kokių teisų jie turi mūsų aptariamoje srityje. E, apklausos rodo, jog prieš kurį laiką maždaug pusė, virš pusės piliečių nežinojo inf, kokiamis teisėmis gali naudotis. Būtent e, todėl mes e, turime užtikrinti, kad e, piliečiai galėtų tinkamai naudotis sveikatos priežos paslaugomis tarp valstybinių lygmenių. Aš manau, kad mes turėtume čia įgyvendinti vieno langelio principą kad e, valstybėse narėse piliečiai galėtų gauti visą reikalingą informaciją vienoje vietoje. Ponas Epitidėjus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes e, bandome užtikrinti, kad e, kaip galima daugiau piliečių galėtų tinkamai gauti tarp valstybinės sveikatos priežiūros paslaugas ne tik savo valstybėse, bet ir kitose valstybėse. Būtent e, todėl mes e, norime užtikrinti pacientų judumą. Todėl mes e, ir siekiame sumažinti biurokratinės kliūtis. Tai reiškia, kiekvienam reikia suteikti galimybę pasinaudoti šiomis priemonėmis. E, ir gauti naujausią, moderniausią sveikatos priežiūrą. Čia turiu menį ir pabėgėlius, kurių yra labai daug pas mus Graikija, ponas Arimo. Pirminkė, aš gyvenu rytų Belgijoje pasienio regione, o tai reiškia, kad labai daug Belgijos piliečių labai natūraliai ir įprastai lankosi pas Vokietijos gydytojus, anksčiau taip būdavo, dabar situacija pasikeitė. Anksčiau buvo pasirašytas atitinkamas dvišalis sustarimas, pagal kurį Belgijos pacientai be jokių formalumų galėjo kreiptis į vokiečių gydytojus, dabar to susitarimo jau yra atsisakyta. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad pacientams visiškai nesvarbu ta formalioji pusė tarp ligonių kasų. Pacientas nori kuo greičiau pasveikti ir gauti kuo geresnį gydytojo paslaugas ir pageidautina savo gimtają kalbą. Taigi turime diskutuoti su valstybėmis narėmis yra, apie tai, kas yra neįmanoma, tačiau taip pat ir apie tai, kas yra įmanoma. Ir tas pavyzdys iš Belgijos tikrai yra puikus ir sustarimas tas Dvi šalis yra puikus, aš raginu komisiją tokius e, sustarimus remti, o jeigu neįmanoma, net ir e, privaloma tvarka juos sudaryti, nes pacientui svarbiausia yra pasveikti. Ponai, keli žodis. Ačiū pirmininkė. E, sveikata yra gerovė ir tai yra tiesa. Ir labai svarbus šis teiginys šiolakinė visuomenė, augančioje ekonomikoje, mes privalome užtikrinti, kad piliečiai gautų tokią sveikatos priežiūrą, kuri būtų e, gaunama paprasčiausiai ir lengviausiai be papildomus biurokratinės naštos. Būtent dėl to transeuropinė e, tarp valstybinė sveikatos priežiūra žmonėms yra labai svarbi, tačiau žmonės prašo daugiau informacijos, ypač susijusios su biurokratinės naštos mažinimu. Nes labai daug paslaugų siūloma piliečiams, tačiau labai sudėtinga jais pasinaudoti. Aš taip pat esu Europos parlamento kovos su vėžiu grupės narys. Mes taip pat dedame pastangas siekdami veiksmingiau kovoti su epilepsija. Iš tiesų dedama labai daug pastangų, kad e, sveikatos e, priežiūros paslaugos piliečiams būtų taptų prieinamesnės. Iš tiesų, dar kartą noriu padėkoti ponai e, Belėtui už puikiai parengtą pranešimą. Pone Andrikaitį, jūs dabar galite penkti diskusiją komisijos vardu, po to kalbės ponas Belėtas. Pone pirmininkė, labai ačiū. Iš tiesų. Uh, Noriu padėkoti Jums visiems už vertingus mintis ir pasisakymus. Dar kartą noriu pakartoti, kad e, dabar atinkamas laikas pradėti informavimo kampaniją ES, nes mūsų laukia Europos parlamento rinkimai, taigi sveikatos priežiūros klausimai turėtų išlikti vieni svarbiausių mūsų darbo atvarkėje. Ir rinkimų kampanijoje taip pat ta tema turėtų tapti svarbi pristatant politinės programas žmonėms. Žinoma, aš išvelgiu tam tikrą konfrontaciją tarp valstybių narių suvokimo, kas yra subsidirumo principas ar kaip jis turėtų būti taikomas. Galbūt, jeigu paklausti valstybių narių e, apie tarp valstybinės veikatos paslaugos, tai iš karto lauktumėte atsakymą, kad tai yra valstybių narių kompetencijos rytis. Tai kartojama kaip mantra, tačiau iš tiesų e, nenorima ES lygmenių daugiau dėti pastangų, vertinant sveikatos e, priežiūros e, padėtį, ypač bandant gydyti retasius lygas, tokiais atvejais reikėtų leisti pacientams keliauti į kitas šalis ir ten gauti geresnės sveikatos paslaugas. Ir reikia tą veikti tą e, izolacinį mentalitetą, reikia keisti mūsų naratyvą, diskutuoti su valstybėmis narėmis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad mūsų sieja bendri tikslai, kalbant apie tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas, nes e, būtina ir toliau šalinti kliūtį šioje srityje. Šiame pranešime siūlomos konkrečios e, priemonės, e, pavyzdžiui, apmokestinimo už sveikatos priežos paslaugas, kompensavimo, keitimosi duomenimis, administracinių procedūrų bei informacijos suteikimo klausimais bei daugeliu kitų klausimų. Galiu jūs patikinti, kad komisija iš tiesų labai rimtai atsižvelgs į šias rekomendacijas po to, kai pranešimas bus patvirtintas. Dar kartą noriu pabrėžti, kad e, komisija e, gali imtis ir e, vienašališkų veiksmų, jeigu nebus vadovaujamasi atitinkama dvasia. Svarbiausia yra užkirsti kelią pacientų diskriminacijai. Noriu baigdamas padėkoti aplinkos visuomenės sveikatos komitetui už tai, kad uh, labai domisi šiuo klausimu, ypatingai aukštai vertinu aplinkos komiteto pirmininkės ponios Valianų, viso pirmininko Javoro ir uh, ponios Babros bei pranešėjo pono Beleto pasiūlymus, bei šešėlinių pranešėjo pasiūlymus, jūsų indėlis į diskusiją yra labai e, svarbus ir jis gali turėti praktinio e, poveikio siekiant užtikrinti sveikatos priežos sistemų prieinamumą ir veiksmingumą. Ačiū. Dar e, panas Marijas uždavė klausimą dėl gripo Graikijoje. Nu, nuo gripo kenčia visos valstybės narės. Puikiai žinote, kad turime pakankamai vakcinos apsisaugot nuo sezoninio gripo. Problema yra, kad žmonės nesiskėpė. Vakcinos turime pakankamai, skaitant ir Graikiją, ir Graikijos valdžios užduotis dabar e, geriau informuoti visuomenė apie būtinybę skiepytis. Taigi dalyvaukite gripo e, skiepų e, kampanijoje. Ačiū, ponas Belėtas, dabar apibendrins diskusiją. Ačiū už diskusiją. Dėl pono Marijas e, pastabos norėčiau pridėti tai, kad pasiūlymai e, dėl skiepijimo, e, kurios pateikė EKR frakcija, kuriai priklauso ir panas Marijas, buvo atmesti. Man atrodo, verta tą paminėti. Taigi, ačiū visiems, ačiū komisijos nariui. Manau, kad susilaukė plačios paramos šis pasiūlymas, einama tinkama linkme. Ir gerbiamas komisijos nariai, labai džiaugiuosi, kad sieksite paprastinti procedūras. Kita vertus, labai svarbu yra stiprinti ir mm, nacionalinius paskirtus centrus kontaktinius ar koordinavimo. Labai džiugu dėl to, džiugu, kad teikiamas tam prioritetas ir vėliau Taip pat toks išliks e, ir beje, priešingai negu kad paprastai manoma, svarbus šis pasiūlymas e, taip pat ir ne vien pasienyje gyvenantiems e, piliečiams, visiems sergantiems kokią nors retą lygą, kurie siekia gauti pigesnės paslaugas. Tai turėtų būti aukščiausias mūsų prioritetas, kad ES siektų kiek įmanoma geriau rūpintis savo piliečių gerovę. Ir Peter Lyze ir kiti taip pat sakė, kad čia svarbiausia esmė yra ne pinigai, bet e, pačios priemonės, kurios numatomos šią direktyvą. Taigi pasirūpinkime, kad europinis bendradarbiavimas vyktų šioje srityje. Ir dar, ponė pirmininkė, leiskite man padėkoti Marijai Grapinį kuri buvo Imke, Imko koordinatorė ir taip pat šešėliniams pranešėjams noriu padėkoti už puikų darbą. Dėkoju. Baigėme nagrinėti šį klausimą ir netrukus dėl jo balsuosime. Taigi tęsime darbą toliau, bet suteiksime galimybę komisarams pasikesti vietomis. Ir dabar perėmėme prie ponios Bonafė pranešimo dėl pakartotinio vandens naudojimo minimalių reikalavimų. Prašau, ponia Bonafė, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų indėlį į e, šią labai svarbę diskusiją ir mūsų bendrą darbą. Vieną skaičių noriu pasakyti. 2017 metais mes e, paėmėme apie 6 milijonų e, tūkstančius kubinių kilometrų vandens. Ir skaičiuojama, kad tas skaičius gali padvigubėti. Ir akivaizdu, kad šiandien apsirūpinti vandens ištekliais darosi vis sunkiau. Ir tai paveiks mūsų ekonomiką, mūsų bendruomenės ir ekosistemas, nuo kurių priklauso tos bendruomenės. Viena vertus, e, didėja vandens paklausa. Antra, žinome, kad įtaką daro ir, daro ir klimato kaita. Ir gali net atsitikti taip, kad padidės vandens trūkumo problemos mastas. Ir būtent todėl būtina teisingai ir gerai valdyti vandens išteklius. Ir vandens į vanduo suvokiamas vis labiau kaip uh, vertingas ir trūkstamas išteklius. Ir Europa nėra sausringas žemynas, tačiau vandens tikimo šaltinė šiuo metu kelia susirūpinimą bent jau pusėje ES gyventojų. Ir čia norėčiau taip pat pacituoti kai kurius skaičius. Vandens trūkumo problema pajaučia 11 procentų Europos gyventojų ir 17 procentų ES teritorijos. Nuo 1980 metų sausrų skaičius Europoje padidėjo, o jų pasakmes pasunkėjo. Ir dėl to per pastaraisiais metais Per pasarius 30 metų patirta apitikrai 100 milijardų eurų nuostolių. 2015 metų vasaros saus, sausros dar kartą parodė, kad šių ekonominių nuostolių masas yra didžiulis. Ir Europos komisijos vertinimu vieną Italijos žemės ūkio sektorių bus patirta apie 2 milijardus eurų nuostolių. Ir šiandien suprantame, kad šiandien su vandens trūkumo problema susiduria ne vien pietinės Europos šalis. Tai yra problema, kuri darosi aktuali visai ES ir todėl turime ieškoti tinkamų sprendimų ES lygmenių, tam, kad galėtume užtikrinti aukštą piliečių gerovės lygį ir išsaugoti aplinką. Ir pirmiausia, turėtume pradėti aktyviau taikyti žiedinės ekonomikos uh, principus ir vandens tiekimui, tam, kad galima būtų geriau taupyti ir vandenį ir pakartotinai jį, pakartotinai jį naudoti. Ir reikia imtis priemonių, kad galima būti paskatinti investicijas į šią sistemą. Mes jau turime vandens pagrindų direktyvą, Ir tenai yra parašyta, kad pakartotinės miesto nuotikų naudojimas ir gali būti papildoma veiksmingo vandens išteklių valdymo priemonė. Tačiau dėja, mes dar neturime labai aiškių ir konkrečių teisės aktų tam, kad galėtume visiškai išnaudoti šios veiklos potencialą. Remiantis Europos komisijos patiktais duomenimis, Bendras pakartotinio vandens naudojimo potencialas iki 2025 metų yra apie 6,6 milijardo kubinių metrų, palyginti su dabartiniu 1,1 milijardo kubinių metrų per metus. Taigi tai parodo, kad iš tikrųjų potencialas yra didžiulis. Būtent todėl aplinkosaugos komitetas didelė balsų persvara pritarė komisijos patiktam pasiūlymui deg reglamento. Ir tas reglamentas turi būti suvokiamas plačiame žiedinės ekonomikos kontekste. Komisijos pasiūlymas yra taikomas tam, kad galima būtų pasiekti žiedinės ekonomikos dėgymo tikslus. Taip pat reikia, tam, kad galima būtų užtikrinti didelį mūsų piliečių saugos lygį. Aplinkosaugos komitete mes pritarėm bendram komisijos pasiūlymui, kuri, kuriame yra numatyta pasinaudoti nacionalinių teisės aktų potencialu. Tokie teisės aktai veikia jau Italijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje. Tačiau Europos parlamentas mano vis dėlto, kad, kad šį pasiūlymą reikėtų šiek tiek pakeisti, tam, kad jis būtų aiškesnis. Konkrečiai reikėtų geriau apibriežti apibrieštis įvairių dalyvaujančių subjektų vaidmenis, atsakomybės rytis ir pagrindinę rizikos valdymo veiklą. Konkrečiai, mums atrodo, kad reikėtų tiksliau nustatyti e, nu, apibriežti, kokie subjektai dalyvauja e, regeneruojant vandenį. Ir reikia, kad būtų paminėti ne tik valymo įrenginio veiklos vykdytojas, regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas ir galtinės naudojimas, bet ir apibrieštas ir gamtūnas paskirstimo tikslo veiklos vykdytojo vaidmuo. Uh, Dėl parametrų mes siūlome, mes pritarėme komisijos pateiktą tiems pasiūlymams, nes jie yra pagrįsti jungtinių mokslinių tikslų centro tyrimais. Tačiau mes manome, kad būtina įtraukti parametrą dėl salmonelių, tam, kad galima būtų užtikrinti dar didesnę piliečių maisto saugą. Svarbu taip pat mūsų galva daugiau dėmesio skirti informuotumo didinimui, tam, kad žmonės atkreiptų dėmesį į būtinybę taupyti vandens išteklius ir kad suvoktų, kad pakartotinės miesto nuotikų, išvalytų miesto nuotikų naudojimas nekenks jų sveikatai. Aš e, nebejoju, kad tarybai pavyks susitarti be bendros pozicijos netrukus tam, kad e, po rinkimų naujai susirinkta, su, uh, uh, suburtas parlamentas galėtų pradėti trišalės darybas kuo skubiau. Panas Vela, ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Simona Bonafė ir taip pat šešėliniams pranešėjams už nuveiktą darbą, nagrinėjant pasiūlymą dėl vandens pakartotinio panaudojimo. Labai svarbu, jog parlamentas yra pasiryžęs toliau dirbti ties šiuo siūlymu ir per ateinant tai darybų laikotarpį. Iš tiesų, kaip buvo teisingai pasakyta, vandens, vanduo kaip išteklius yra mums būtinas ir maistui, ir žemės ūkiui, e, įvairioms reikmėms, tačiau tai yra trūkstamas išteklius. Šiandien trečdalis ES teritorijos patiria vandens trūkumą ištisus metus. 2018 metų vasarą pamatėme, jog Daugeliu valstybių narių vandens trūkumas e, ar sausringumas tampa problema net ir toms, kurios paprastai galbūt nėra tos, kurias siejame su sausromis. Tai daugiausiai galime priskirti klimato kaitos pasiekmėms ir todėl pakartotinis vandens panaudojimas tampa itin svarbus. Visų pirma, čia reikia paminėti vandens pagrindų direktyvą, kur tai jau ir yra įtraukta kaip priemonė. Turime taip pat ir miesto nuotekų vandenį e, naudoti e, žemės ūkija e, drekinimui. Turėdami omenyje šį svarbų išteklių, galime jūs patikinti, jog Komisija daro viską, kad jis būtų naudojamas tinkamai. Žemės ūkija būtų pakartotinai naudojamas vanduo drėkinimui, jeigu tai yra saugu ir efektyvu. Tuo pat metu saugant piliečių sveikatą ir taip pat mūsų aplinką. Toliau siekiame numatyti harmonizuotus parametrus, kad būtų išsaugotos vienodos sąlygos žemės ūkio rinkose visiems veikėjams ir taip pat technologijų, technologinių paslaugų teikėjams. Noriu padėkoti už pasiektą sparčią pažangą dėl šio pasiūlymo ir su nekantrumu laukiu tolesnio mūsų bendro darbo. Ačiū. Toliau ponas Petir Agri komiteto vardu. Pone Petir. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Šio pasiūlymo tikslas yra užpildyti spragą es teisės aktuose šiuo metu egzistuojančią, kadangi dėl klimato kaitos ir dėl žmogaus veiklos e, problemų vis daugėja vandens panaudojimo srityje, taigi ir į žiedinės ekonomikos ciklą reikia pakartotinį vandens naudojimą įtraukti ir išplėsti jo panaudojimą ne tik žemės ūkio, bet ir kitoms sritims. Jau dabar yra numatytos griežtos taisyklės žemės ūkija, pavyzdžiui, dėl prekybos maisto produktais šiuo reglamentu numatoma užtikrinti pakartotinio vandens panaudojimą žemės ūkija, atitinkant tam tikrus kriterijus, kad produktai būtų saugus. Šio reglamento taikymas e, lemia įvairius pranašumus, tačiau neturėtų būti siejamas su papildomais kaštais. Dabar frakcijų pas, vardu pasisakymai, EPP frakcijos vardu, pirmiausia, ponas Gambus. Ačiū, ponė pirmininkė komisijos nariai, pirmiausiai dėkoju pranešėjai Simonai Bonafė už puikų bendradarbiavimą. Pasiūlymas, dėl kurio balsuosime, skirtas ne tik tinkamai pakartotinai panaudoti vandenį, bet taip pat ir įgyvendinti deramą įžėdinės ekonomikos idėją. Pone Gambus, sako pirmininkė, atleiskite, techninės sklandumai, nėra vertimo į anglų kalbą, dabar galite tęsti. Reglamentas apribotas e, žemės ūkio sfera, tačiau turime suprasti, kad regeneruoto vandens panaudojimas įmanomas ir kitose srityse, kur vandens naudojama daug, pavyzdžiui, pramonėje. Kofinansavimo e, schema galėtų būti čia pritaikyta, pavyzdžiui, per LIFE programą ir e, pramonė atitinkamai e, galima būtų e, jos kriterijais vadovautis, kaip ir vyksta, pavyzdžiui, Taragonoje. Manoma, kad 2030 metais nesijėmus priemonių pusė pasaulio gyventojų susidurs su vandens trūkumu. Kol kas galbūt atrodo, kad viskas gerai, tačiau vieningai sutarėma, kad tai, kas šiuo metu aktualu Europos pietums, rytoj jau gali būti aktualu visai Europai. Todėl svarbu būtų reglamentą vis dėlto ateityje numatyti direk, reglamento nuostatas ateityje perkelti direktyvos normas, kad galėtumėm lankščiau taikyti. Toliau, ponia Jela Sender. SRD frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai Simonai Bonafe, kuri kaip ekspertė mums pateikė šį tekstą. Jame kalbam apie žiedinę ekonomiką, apie pakartotinį vandens panaudojimą. Ispanijoje jau kurį laiką susidarėme su vandens trūkumu. Šio ištekliaus reikia daug kur ir tą temą aptarinėjame jau seniai, taigi suvokiame, kaip svarbu yra reglamentuoti šią sritį, tačiau ir numatyti reikiamą lankstumą būtina, kadangi Ispanijoje geografiniai ypatumai yra kitokie negu kitose ES dalyse. Bet į tai jau ir buvo atkreiptas dėmesys. Taigi lankstumo reikia, bet, ponia Vela, taip pat reikia ir direktyvos, kurioje būtų kalbama apie mm, užterštus dirbožėlius. Kada šis pasiūlymas pasirodys? Ačiū. Kolegos, noriu paprašyti vis dėlto laikytis jums skirto kalbėti laiko. Dabar pusantros minutės, ponai. O tema. Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos. Šis pranešimas yra labai svarbus. Praėjusią vasarą jau įsitikinome tuo, kad apsirūpinimas vandeniu nėra savame suprantamas dalykas, nes didelės ES teritorijos kentėjo nuo sausros. E, taip pat daug problemų kelia grūtinio vandens naudojimas e, drekinimui ir paviršinio vandens naudojimas. 6,6 milijardai e, kubinių metrų vandens galėtų būti kiekvienais metais panaudojami pakartotinai juos e, išvalius. Žinoma, būtina užtikrinti, kad e, to vandens panaudojimas neslėptų neigiamai visuomenės sveikatai ir apsirūpinimo maistu saugumui. Taip pat reikia paminėti dar vieną netiesioginį poveikį, nes šiuo metu yra uh, valstybių narių, kurios jau e, naudoja išvalytą nuotekų vandenį. Todėl būtina ES mastu atitinkamas tokio vandens normų taisyklės patvirtinti, nes jau dabar yra gaminami tam tikri produktai, kurie gaminami panaudojant tą išvalytą nuotekų vandenį ir jie yra pardavinėjami visoje ES teritorijoje. Todėl čia gali kilti tam tikrų problemų susijusių su visuomenės sveikata ir su konkurencijos iškraipimu. Reikia šias problemas spręsti ES mastu. Pone Sinra